saugo išorės sienos. Tik tai tokiu būdu galime pateikti saugumo garantijas savo piliečiams. Labai ačiū. Dėkoju už jūsų nuveiktą darbą. Galime baigti diskusiją šiuo klausimu. Balsavimas įvyks rytoj 12 val. Na, o dabar galime pereiti prie žodinio klausimo. Klausimas yra susijęs su sporto konkrečiai, su su žaidėjų agentais. Pane Pak, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamentas Ivo Belet pranešime pasisakė už tai, kad geriau reikėtų reglamentuoti žaidėjų agentų veiklą. Na ir mes paraginome priimti atitinkamą direktyvą. Dabartinė teisinė situacija yra neaiški. Daugelis žaidėjų dirba įvairiose šalise ir dėl to nepakanka nacionalinių įstatymų. Sporto asociacijos taiko savo taisyklės, tačiau jos neturi galiojimus sukurti visą apimančias taisyklės. Tarkim, FIFA prieš porą metų turėjo susilpninti licencijavimo taisyklės būtent dėl šių priežasčių. 2009 metais komisija paskelbė tyrimas, tyrimų rezultatus Ir ten kalbama apie tai, kad egzistuoja ryšys tarp žaidėjų agentų ir nusikalstamo pasaulio. Dažnai planomi pinigai, sukčiaujama ir taip toliau. Tai netitinka sporto tikslų. Komisija paskelbė studiją ir ten teigiama, kad Finansiniai srautai po sporto pasaulyje taip pat nėra skaidrus. Ir būtent dėl to dažnai yra sus... vykdomas visokios nusikalstamos machinacijos. Ypač dažnai pasinaudojama jaunais, nepatyrusiais žaidėjais. Pavyzdžiui, iš Afrikos futbolininkams pažadama šviesi ateitis Europoje Na, o paskui atvykę į Europą, tie jauni Afrikos sportininkai tampa nelegaliais migrantais be jokio pajamų šaltinio, taigi būtina reglamentuoti situaciją, reikia ES teisės akto, kuris užpildytų teisinės spragas ir kuris padėtų sporto susivienijimams dirbti. Manau, kad kaip kad mūsų prašyme reikalaujama, reikėtų siekti ir tokio tikslą. Jeigu yra kalbama apie nepilnametį sportininką, tai jo agentai neturėtų gauti komisinių. Aš tikiuosi, kad rytoj plenarinėje sesijoje bus pritarta mūsų klausimui ir tokiu būdu komisija bus paraginta imtis veiksmų. Ačiū, Doris. Jūs visuomet pateikėt pavyzdį, kalbėdama tiek laiko, kiek jums skirta. Toliau komisijos norė Vasilijų. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Pak už tai, kad ji pristatė šį klausimą žodžiu komiteto vardu kultūros komiteto vardu. Aš puikiai suprantu, kaip politiškai svarbus šis klausimas. Norėčiau priminti, kad Europos komisija paskelbė nepriklausomos e, sporto agentų studijos rezultatus. Toje studijoje yra kruopšiai išnagrinėtas šis klausimas. Pavyzdžiui, mes supratome, kad apie 6 tūkstančiai agentų veikia visose valstybėse narise skirtingose sporto šakose. Tačiau 95 procentai iš jų e, dirba keturiose sporto šakose - lengvojo atletikoje, krepšinėje, futbole ir regbėje. Šioje grupėje futbolas e, dominuoja. Taip pat studija atskleidė, kad tik nedidelis skaičius valstybių narių e, reglamentuoja agentų veiklą konkrečiais įstatymais. Dauguma valstybių narių paprasčiausiai pasikliauja arba darbo, arba sutarčių teisės nuostatomis. Kai kurios tarptautinės ir nacionalinės sporto uh, agentūros taip pat priemė nuostatas dėl agentų veiklos. Ne tik mano minėtose sporto šakose, lengvoje atletikoje, krepšinėje, futbole ir regbėje, bet ir kitose sporto šakose. Nors dabartinės uh, valstybinės ir privačios uh, nuostatos kartais prieštarauja, uh, studija atskleidė, kad egzistuoja nedaug kliūčių agentų veiklai visoje Europos Sąjungoje. Tačiau studijoje paaiškėjo šiek tiek abejotinos e, praktikos pavyzdžių susijusių su agentų veikla. Pavyzdžiui, slaptų komisinių mokėjimas, jaunų žaidėjų išeksploatavimas ir panašiai. Tokias problemas turėtume spręsti, kad išlaikytume sporto varžybų garbę ir sažiningumą. Transportininkų judėjimai bando šias problemas spręsti jau kurį laiką, todėl visa eilė valdymo institucijų priėmė nuostatas agentų veiklai suvaldyti. Sporto institucijų nepriklausomybė turi tam tikrų pranašumų. Sporto, sportininkų sankcijos kartais yra geriausias būdas e, pažaboti um, nieko nepaisančius veikėjus rinkoje. Tačiau sporto administracija neturi galių ištirti ir nubausti veiksmus, e, kurie visose valstybėse narėse traktuojami kaip nusikaltimai - korupcija, pinigų plovimas, mokesčių vengimas ir nelegali migracija. E, sportininkų judėjimai siekia Europos institucijų paramos, kad būtų galima išspręsti iššūkius iškeliamus agentų. Komisija čia atlieka svarbu vaidmenį. Mes galime padėti parengti bendrus principus ir standartus, kurie gali padėti nustatyti minimalius standartus valstybėms ir valstybių federacijoms visose ES valstybėse. Dabar mes vertiname, kokie veiksmai ES lygių būtų tinkamiausi. Mes turime keletą galimybių. E, tačiau e, be abejonės mes dar turime primti galutinį sprendimą, e, kokie veiksmai yra reikalingi. Tam reikia tolesnių diskusijų ir konsultacijų. Ačiū. Ačiū komisarė. Toliau frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Belet. EPP vardu 3 minutės. Ačiū pirmininkė. Labas vakaras, ponia komisarė. Galbūt galėčiau paminėti pasaulio futbolo čempionatą Pietų Afrikoje, kuris mums kas vakarą rodo, koks gražus žaidimas yra futbolas tiek kontinentui Afrikai, tiek visuomeniai. Na ir aišku, mums svarbu apsaugoti šį sportą nuo nusikalstamos veiklos, kurią minėjo ponia Pek. Iš tikrųjų turime su tuo kovoti visomis jėgomis. Jūsų minėtas tyrimas rodo, kad sportas vis daugiau patiria įtaką organizuotų nusikaltelių pusės. Tai yra tiesa, kaip jūs pati sakėte. Mm. Čia yra susijęs su prekyba žmonėmis, ypač nepilnamečiais, vykdomi finansiniai nusikaltimai, o sporto organizacijos neturi galių, kad galėtų e, spręsti šių problemų. Tai reiškia, kad Europos lygiumens iniciatyva yra būtina. Turime ne vieną teisėkuros priemonę sutarties dėka, kad galėtume imtis veiksmų. Aš noriu pateikti keletą pasiūlymų. Visų pirma, galėtume taikyti griežtus kriterijus visiems sportininkų agentams. Tai geriausia galime padaryti per licenzijavimo sistemą kur būtų būtina užsiregistruoti registre visiems agentams. Na, ir Europos Sąjunga, pavyzdžiui, galėtų koordinuoti nacionalinių institucijų darbą. Antra priemonė, kurią galime pasiūlymyti, tai yra visiškas pinigų srautų skaidrumas. Tai ko gero yra didžiausias visų blogybių šaltinis. Nežinome, iš kur tie pinigai ateina, kur jie nuteka. Tai reiškia, kad e, galima ir toliau išnaudoti sportą, kišininkavimą ir taip toliau. Trečias mano pasiūlymas būtų, ką minėjo pane PAK, tai yra draudimas gauti kompensacijas agentams, kurie nori uždirbti pinigų e, per jaunų žaidėjų iki 18 metų perkelimu. Žinoma, kad komisija turi daug priemonių e, imtis e, įvairių tinkamų iniciatyvų, ponė komisarė, kaip jau buvo sakyta, 2007 metais šis parlamentas labai didelę daugumą kreipėsi į komisiją, kad jie imtųsi iniciatyvų kovojant su nusikaltimais sporte. Buvo pateikta praktinių pasiūlymų E, geri pasiūlymai, tačiau jų nepakanka. Malonu girdėti jūs e, sakant, kad jūs planuojate viską pagreitinti. Jeigu galvosime apie Europos žaidėjų agentų asociaciją, tai jie taip pat nori, kad Europos Sąjunga e, tą išnaikintų tą šaukštą degutą iš medaus statinės, jį išgraibytų, turime tai padaryti dėl sporto, nes jis atlieka labai svarbu socialinį vaidmenį. Ačiū. Toliau socialistų frakcijos vardu ponia Honeyball, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, mums pasisekė, kad mes kalbame apie tai per pasaulio čempionatą, nes jis parodo, daugiau negu bet koks kitas sporto renginys, koks svarbus sportas yra žmonėms, kiek milijonų, milijonų žiūri futbolą ir kiek malonumo ir aistrų tam e, patiriama. Dėl viso to labai svarbu, kad mes užtikrintume, kad futbolas ir kitos sporto rungtis būtų tinkamai reguliuojamos ir kad imtumėmės veiksmų, apie kuriuos taip ilgai kalbė, kalbame. Deja, kaip čia buvo minėta, e, vyksta labai rimtų nusižengimų pinigo, pinigų plovimo atveju, jaunų žaidėjų išnaudojimo, tai yra rimti nusikaltimai ir mes iš tikrųjų prieš juos turime imtis veiksmų, kuriuos planuojame jau seniai. Taigi, o šis laikas tai būtų pats geriausias, kai visas pasaulis uh, yra susidomėjęs futbolu. Ačiū. Ačiū, Mary. ECR frakcijos vardu, ponia McClarkin, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu toms pastangoms, kad agentų veikla, daugiausia futbole, būtų skaidresnė. Manau, kad ES turėtų pritartis paremti visas organizacijas, sporto organizacijas, kad jos tai galėtų padaryti. Mes turime apšviesti tą neaiškų pasaulį, kur gali būti daug išnaudojimo ir kur agentas gali atstovauti iš tikrųjų tą patį klubą ir žaidėją, kuriam nori parduoti. Taigi svarbu, kad e, ES neturėtų reglamentuoti e, kai kurių aspektų, tačiau mes turime prisidėti ten, kur galime padėti, tačiau galime tai padaryti tik tai sporto organizacijų prašymų. E, kad iš tikrųjų būtų sukuriama pridėtinė vertė. Ačiū. Dabar periname prie ponios Veržyje. Vieną minutę. Guė NGL frakcijos vardu. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad yra svarstamas šis klausimas. Ypač džiaugiuosi to, kad jis svarstamas dabar, kai vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Iš tikrųjų pastebima nerima kelianti tendencija. Tai yra etinė problema. ko gero reikėtų numatyti tam tikras sankcijas, kad būtų pažabota nusikalstama veikla. Panašu, kad žaidėjų agentai tarsi virsta makleriais, kurie tiekia sportininkus į rinką ir niekas jų nekontroliuoja. Panašu, kad jiems svarbiausia vien tik pinigai ir Europos teisingumo teismas nieko nedaro. Sporto susivienimai, ypač futbolo pasaulyje, prašo mūsų pagalbos, mes turime padėti gerbiamą komisarę. Ir aš tikrai labai apgailestauju, kad Prancūzija visiškai neseniai priemė tam prieštaraujantį visiškai kitokį įstatymą. Dėkoju. Dabar pasisakys parlamento nariai, kalbantį savo vardu, ponas Keli. Ačiū, pirmininkė. Prieš pusantros valandos buvo sakyta, kad jau vėlyvas vakaras moterų teisų svarstymui. Dabar jau beveik vidurnaktis ir mes kalbame apie sportą. Uh, Na, ko gero, reikėtų džiaugtis, kad apskritai galime kalbėti apie sportą, kol nebuvo Lisabono sutarties, tokios galimybės neturėjome, taigi dabar tą galimybę turėtumėm naudotis. Aš manau, kad labai svarbu kalbėti apie jaunus žmonės, jaunus sportininkus ir sporto agentų, žaidėjų agentų veiksmus. Yra daug pavyzdžių, kai jauni žmonės nori tapti sporto žvaigždėmis Jie palieka mokyklas, šeimas, kažkur tai išvyksta. Na, o po kokių metų paaiškia, kad jie nieko nebeturi. Ir tokių jaunų žaidėjų yra daug. Dabar mes ES turime galimybę kažką padaryti, mes turime galimybę nustatyti sankcijas ir apsaugoti jaunus žmonės nuo išnaudojimo. Reikėtų pažiūrėti, kas daroma įvairiose sporto srityse, įvairiose šalise. Ir pagalvoti, ką mes geriausia galime padaryti sporto ir jaunų žaidėjų labai. Ačiū. Dabar žodis poniai Boskurt. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu žaidėjų agentai visiškai nekontroliuojami. Jeigu vyksta priekyba žmonėmis taikomos sankcijos, tačiau ES nieko nedaro sporto pasaulyje. Aš ypač esu susirūpinęs dėl nepilnamečių sportininkų. Dažnai nepilnamečiai asmenys iš trečiųjų šalių tampa priekybos žmonėmis aukomis. Reikėtų tikrai kažką tai daryti. Buvo pateikta konkrečių pasiūlymų. Pavyzdžiui, dėl komisinių netaikymo nepilnamečiams žaidėjams. Šiuo metu situacija yra tiesiog nekontroliuojama, reikia imtis konkrečių priemonių tam, kad baigtųsi šie laukiniai vakarai. Reikėtų taikyti sankcijas už tam tikrą veiklą, ypač tarptautinę veiklą. Reikėtų geriau saugoti nepilnamečių žaidėjus. Dėkuoju. Labai ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Du nariai paprašė žodžio, visų pirma, ponas Matula. Domnule prešedį. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aš norėčiau pasveikinti kolegos e, Belet iniciatyvą, kad reikėtų sukurti vieną sistemą sportininkų interesams apsaugoti, e, sportininkų, kurie turi naudotis agentų paslaugomis. Mes matome, kad yra labai daug problemų šioje srityje. Nenorime, kad būtų vykdomi mokėjimai po stalu ir panašiai. Nereikia galvoti tik apie futbolą, nepamirškime ir kitų sporto šakų. Pavyzdžiui, šiandien 6 tūkstančiai sporto agentų e, dirba 30 skirtingų sporto rungčių. 600 milijonų eurų per metus yra bendra apyvarta. Ir nega, būtų labai sudėtinga čia rasti vienas, vieną taisyklę visiems. Būtų sunku vertinti, kas yra atsakingas už ką. Ačiū, Boris. E, Ponios ir ponai, šios e, naktinės diskusijos metu turime vieną pranašumą diskutuojame ne tuo metu, kai vyksta varžybos Pietų Afrikoje. Bet dabar turime Lisabono sutartį, kuri leidžia mums diskutuoti tą temą ir kuri mus net įpareigoja išspręsti šią problemą. Netrukus Europos Sąjungoje vyks čempionatas, kurį organizuos e, Ukraina ir Lenkija. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to, ką pasakė komisijos narė ir kiti kolegos. Reikia reglamento, dabar sistema nėra skaidri. E, ji e, yra apsunkinta e, ilgametės korupcijos. Sportininkų prekyba yra tiesiog pasibaisėtinas reiškinys. Todėl matome, kiek daug pinigų čia cirkuliuoja. Matome, kad kartais sporto klubai įsiskolina. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Diskusijai užbaigti suteiksiu žodį komisijos nariai Vasilijų. Ar tilpsit keturias minutės? Tada baigsim 12 valandą. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mes visi sutinkame, e, jog sportas yra labai svarbus. Ir visi sutinkame, kad sportas gali būti labai didelis malonumas mums visiems. Dėkoju už jūsų pasisakymus ir pasiūlymus, į kuriuos rimtai atsižvelgsime. Be bejonės, kai kurie ES lygio veiksmai yra reikalingi sporto federacijos neturi įgaliojimų kištis į kai kuriuos blogiausius piknaudžiavimo atvejus. Dabar tos problemos išauga iki tarptautinio masto, nes sportas tampa vis labiau globalizuotu. Profesionalaus sporto tarptautinis mastas apsunkina problemų nacionalinio masto sprendimą. ES gali atlikti koordinatorės vaidmenį ir užtikrinti agentų klausimo suderintą išsprendimą. ES dabar įgavo naujų įgaliojimų po Lisabonų sutarties dėl e, baudžiamosios teisės e, reguliavimo. Daugelis sporto srities veikėjų sveikins mūsų pastangas, kad ir kokiu veiksmu mes besimtumėm, mes labai glaužiai bendradarbiausime su atitinkamomis federacijomis. Ir aš norėčiau priminti, kad aš skelbsiu greitai komunikatą apie sportą ir tame komunikate bus pažvelgta į šį klausimą šiek tiek giliau. Būtų klaidinga dabar e, sakyti, kad nereikalingos diskusijos su parlamentu, kaip ir sportininkų judėjimas. Tai yra reikalinga, todėl aš labai, kruopš, labai laukiu diskusijų su jumis, kad šis klausimas būtų išspręstas. Ačiū. Gracias, Labai ačiū, ponė komisarė.